šiandienai diskusijas ir e, balsuosime rytoj dėl šio klausimo. Kitas dalykas, tai e, yra Dohos, e, Dohos sprendimai, ponia komisarė. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, netrukus prasidės PPO ministrų konferencija. Ir tai bus iš tikrųjų labai svarbus klausimas PPO ir daugia šaliai prekybos sistemai. Pirmą kartą per daugybę metų mes regis esame netuli susitarimo dėl e, vystimosi dohos darbo atvarkės. E, PPO galbūt pasieks konsensusą, jeigu tai vyks, tai tuomet ministrų konferencija priims sprendimą dėl prekybos palengvinimo tai turėtų duoti daug naudos dalyvaujantiems verkybos procese, padidės skaidrumas, supaprastės procedūros, sumažės biurokratijos ir lengvės prekių pervežimas e, per sienas. Visos PPO narės pasinaudos tuo susitarimu. E, besivysančios šalis turės didžiausios naudos iš to susitarimo, ypač mažiausios e, besivysančios šalis ir mažiausiai išsivyščiusios šalis. Būtina padidinti e, mūtinės organizacijų veikimo efektyvumą, būtina sustiprinti regioninę prekybą ir e, priimti renkimus sprendimus. Tom šalims ES teiks savo pagalbą, kad būtų galima sėkmingai gyveninti sustarimą. Prekybos supaprastinimo sustarimas taip pat apims dalį žemės ūkio klausimų, vystimosi klausimų, klausimų taip pat ir klausimų susijusių su e, mažiausiai vyščiusiomis šalimis. E, sutarimas buvo pasiektas jau dėl gairių susijusių su e, preferencinėmis kilmės taisyklėmis, kurios bus taikomos mažiausiai vyščiusiams šalims. Taip pat paslaugų sektorius bus paliestas ir paslaugų teikėjai galės būti iš mažiausiai besivyščiusių išsivyščiusių šalių, tai prisidės prie paslaugų rinkos plėtojimo. Nors riboto pobūdžio toks paketas turėtų nebūti vertinamas kaip nereikšmingas be ekonominės naudos, tai taip pat e, turės didžiulį sisteminį poveikį. Tai bus pirmas laiptelis pasiekiant e, Dohos vystimosi darbo tvarkės numatytų klausimų. Tai atitiks Dohos rauno svarbiausius tikslus. Jeigu ši konferencija bus sėkminga, tai tuomet atsivers durys tolesnėms dėryboms susijusiomis su esminiais Dohos raundo klausimais, įskaitant žemės ūkį ir prieigą prie rinkos pramonės prekiams. Tai yra tie klausimai, kuriuos būtina nagrinėti daugia šalių pagrindų. Taip pat bus galima skelti ir kitus klausimus, kurie dabar dar nėra įtraukti į Dohos įgaliojimų sritį, tačiau kurie yra labai svarbus prekybai. E, didžiausias pasiekimas būtų darbo programa, e, kur visos PPO narės įsipareigotų grįžti prie darybos stalo. Taip pat bus aptarmi ir kai kurie kiti klausimai, dėl kurių bus galbūt susitarta ministrų susitikime bus galbūt kalbama apie technolo informacinius technologijų sudarimo išplėtimą. Apie tai neseniai buvom girdėję, nes tos technologijos turėtų teikti žymiai reikšmingesnę naudą. Galiausiai ministrų susitikimas yra ypatingai svarbus Europos komisija džiaugiasi tuo, kad Europos parlamento nariai taip pat dalyvaus tame renginyje, būdami ES delegacijos nariais. Komisija uh, lauks tolesnio pasikeitimo nuomonėmis dėl šios konferencijos su Europos parlamento nariais. Dėkoju. Dėkoju, ponė komisarė, sako pirmininkas, o dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie kalbės frakcijų vardu. Pirmiausia, kolega Zalba Bitikani. Ačiū pirmininkė. Gerbiama pirmininkė, dėkoju už tai, kad suteikite man žodį mūsų ekonomikos e, internacionalizavimas bus e, ekonominio augimo ramstis. Todėl mums reikia daugiau liberalizavimo ir kuo mažiau muitų kliūčių, muitinių kliūčių. Todėl mums reikalinga makroekonominė politika, kuri laikytųsi tokios skripties. Štai pavyzdžiui, biudžeto skaidrumas, administracinis supaprastinimas. Uh, atitinkamos fiskalinės politikos kryptis, investicijos į e, švietimą. Multilateralizmas turi būti tokiais principais turi remtis dabar dėl paramos prekybai programa 2013 metams būtent tai ir pabrėžia. Tačiau mums dar e, liko daug darbo šioje srityje sutinku su tuo, kad reikia pabrėžti priekybą lengvinančias sąlygas. Tai ypač svarbu besivystančiam šalys, e, valstybėms ir MVI. Be to džiaugiuosi, kad dabar šis susitarimas yra plečiamas, tiksliau jo perimetras yra plečiamas, nes dabar jau bus jį traukiamos ir besivystančios, ir išsivyščiusios šalis. Ir taip padidės tik tai visų konkurencingumas nuo to. E, čia reikėtų pabrėžti ES ir ES parlamento įsipareigojimus šioje srityje. Ačiū, gerbiama komisarė. Ponui Morera, dviem minutėm žodis. Dėkoju, pirmininkė, gerbiama komisijos narė, kolegė. Užsienio reikalų komitetas Europos parlamente pateikė rezoliucijos pasiūlymą dėl Dohos darbo atverkės bei dėl uh, kitų PPO konferencijų organizavimo. Ketvirtadienį plenarnio posėdžio metu bus balsuojama dėl to. Indonezijoje tarp vyriausybinė konferencija yra numatyta, kaip kad gerbiama komisijos narė jau ir sakė, yra taip pat e, numatyta parlamentinė konferencija dėl priekybos kartu su tarp parlamentinė asamblėje ir taip bus pabrėžtas PPO vaidmuo didinant skaidrumą ir taip bus tik tai PPO legitimumas padidintas. Konferencija. Gruodžio 3-6 dienomis. Tikimės, kad šios konferencijos rezultatai bus teigiami. E, ponas Roberto Azevedo iš PPO įsipareigojo, labai aišku įsipareigojimą prisėmė. Rezultatų, rezultatai dar nėra kok, aišku, kokie bus, bet manau, kad žemės ūkio priekybos vystimosi ir priekybos lengvatų srityje labai svarbus principai yra numatyti ir būtent dėl jų bus deramasi. Bus PPO vaidmuo padidintas, nes ko gero, e, jeigu nepavyksta padaryti, tai tada PPO įvaizdžiui bus labai rimtai sukirsta. Ačiū porai minučių dabar ponas Rinaldi. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė, labai atidžiai sekame dėrybas Ženevoje. Komisija rodo, kokia yra, kas yra ta viena didžiausių pasaulyje ekonominių e, galybių. Tačiau atrodo, kad turtai šiuo metu pasaulyje nėra um, subalansuotai pasiskirstę sveikata, maisto aprūpinimo saugumas, MVI galimybės, muitai, visa tai yra svarbu, bet kol kas e, netgi niekas nekalba apie korupciją, niekas nekalba apie socialinį teisingumą. Dokumente to nėra dabar atrodo, kad čia klausimai tenka nacionalinėms vyriausybėms, tačiau man atrodo, kad ES turėtų pasisakyti dėl šių klausimų, galbūt vieną šalį pareiškimą padaryti. Norėčiau porą klausimų užduoti komisijai. Koks būtų Europos parlamento vaidmuo ratifikuojant susitarimus, kurie bus pasirašyti po ar po tarp vyriausybinės konferencijos? Dabar jeigu būtų GATS keičiami žemės ūkiai, ūkio srityje ar kitose srityse, čia reikia Europos institucijų įsitraukimo, parlamentinių institucijų įsitraukimo. Aš norėčiau jūsų patikinimą išgirsti. Be to, dabar kitas klausimas. Daug atvirų durų dienų organizuojama vartotojų, vystimosi dur, atvirų durų dienos Kodėlgi dabar negalima būtų suorganizuoti tarptautinės prekybos dienų su NVO ir kitomis kategorijomis galbūt institucijų po konferencijos. Ačiū, dabar žodis poniai Muskardini, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Jūs kalbėjote apie biurokratijos mažinimą, apie prekių tranzitą. Aš dabar norėčiau paklausti, kodėlgi negalima būtų aiškiau ir griežčiau kalbėti apie bendras, bendrai taikomas taisyklės. E, galima kalbėti apie kovą su e, padirbinėjimu, galima kilmės nuorodas čia paminėti. Juk yra tos vadinamosios pirmos, antros divizijos šalis 13 metų praėjo nuo Dohos raundo pradžios ir niekas nebuvo padaryta realiai. Tie žingsniai žengti buvo labai nedideli ir rezultatų prasme praktiškai nepajudėjome į priekį. Ankstesnėse parlamento kadencijose buvo balsuota dėl naujų e, PPO krypčių, veiklos krypčių, bet niekas nebuvo padaryta Dohos raunde, raundo srityje. Aš tikiuosi, kad dar 13 metų nereikės laukti ir tikiuosi, kad pagaliau bus nustatytos bendros taisyklės, kurios būtų tais, teisingos, subalansuotos ir solidarios. Tik, ir taip mes galėtume Europos gamintojams suteikti vilties, taip pat galėsime suteikti vilties ir besivystančioms šalims. Tos besivystančios šalis turi būti traktuojamos vienodai kaip ir išsivyščiusios šalis, nes dabar išsivyščiusios šalis gauna palankesnės sąlygas. Aš čia kalbu apie Kiniją ir Afrikos valstybės. Ačiū dabar, ponu Šolcų, minutę. Ačiū, panė pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė. Pasikeitė jėgų pusiausvyrą būtent pasaulyje. Todėl PPO taip pat turėtų pasikeisti jėgų pusiausvėrą. Tačiau iš tos pokyčius neatsižvelgia dar ne vienas iš šios organizacijos dalyvių. Taigi būtent šitas sutartis tu, turėtų būti sudaromos būtent su tarp PPO ir atskirų valstybių, stengiantis, stengiantis kad valstybės laikytųsi tam tikrų įsipareigojimų bet tos valstybės kartais nesilaiko e, savo pačių nusistatytų valstybinių interesų gynimo priemonių, nes, pavyzdžiui, žaliavos greitai išvežamas iš tų valstybių yra išnaudojami ūkininkai. O mes, mes kartais dėrybo, dėrybose nustatome tam tikras nuolaidas būtent žemės ūkio produkcijos klausimų, e, o e, šiuo atveju nukenčia ir ūkininkai. Todėl manau, kad mes turėtume būtent atsižvelgti į tuos reikalavimus, kuris dabar kelia mums atitinkama situacija, tai būtent klimato kaita ir, ir uh, būtent atitinkamų valstybių žmonių poreikiai. Taigi, jeigu atitinkami, atitinkamų institucijų žmonės negali pasiekti į šių įsipareigojimus, tada reikia kažką daryti. Ponas Rubikas norėtų užduoti Jums klausimą, panašausiai. Jūs kalbėjote apie e, prekybos palengvinimą. E, atsiprašau, įsijungite mikrofoną. Ačiū, o, ponė pirmininkė. Pane Šolcai, aš norėčiau užduoti Jums klausimą, ypač dėl šito. Dėl e, prekybos nuolaidų mažoms vidutinėms įmonėms. Ar Jūs e, išvelgite čia e, tam tikrą galimybę, kad mes. E, e suteiksime galimybę e, mažos vidutinėms įmonės a, a, bendradarbiauti su didelėmis įmonėmis, būtent lygiamis teisėmis. Ir kaip jūs manote, kaip tai atsispindės Tohos dėrybų raundė, panašuose? Aš manau, kad tokia galimybė egzistuoja, kolega Rybigai, ir mažos vidutinės įmonėms o, turėtų būtent gauti naudos iš to, e, tos, e, tų prekybos lengvatų. Bet tik klausimas yra, ar tai, dėl ko sudėrėta, yra pakankama. Mes turėtume pagalvoti apie didesnius turimus rezervus. Mes turime labiau žengti į tą pusę, kad būtų palengvinta situacija tų, tų uh, įmonių padėtis ir kad būtų įgyvenintos uh, e, tokios raundo nuostatos. Ačiū, dabar tęsime mūsų diskusijas. E, pone Kasparė, pusantros minutės jums. Gerimas pirmininkė, gerbiami kolegos, Liko tik tai kelios e, dienos e, iki, iki pasaulio prekybos organizacijos 9 konferencijos Indonezijoje. Na, mes matome, kad vis dėlto e, pažengta nelabai toli į priekį, todėl šitą lengvatinę priekybą įgyvendinta tik tai iš dalies arba neįgyvendinta. Mes e, norime ir siekiame, kad e, valstybės ir e, dalyvautų, bent jau kuo daugiau valstybių dalyvautų tarptautinėje prekyboje, to tai paskatintų tų valstybių vystimasi. Čia mes kalbame visų pirma apie Azijos valstybės. Matome, kad Azijos valstybės gavo daug naudos iš tokių prekybinių lengvatų, bet Afrikos, pavyzdžiui, valstybės nelabai gali dalyvauti bendrame procese jų situacija yra daug prastesnė. Todėl man būtų labai smagu, kad šitoje devintoje ministrų konferencijoje mes žengtume į priekį ir pasiektume proveržę Dohos dėrybų raundė. Galbūt e, e, šiek tiek mažesnį žingsnį žengtume, taip, taikyti tam tikras prekybos lengvatas, galbūt kitose srityse galėtume pasiekti, pasiekti pažangos. Aš manau, kad aš visos frakcijos vardu kalbu, aš manau, kad daugia šalių lygmenių turėtų būti liberalizuota prekyba Bet e, dabar, dabartiniai sprendimai, kuriuos jūs priima, tai e, yra tik tai e, sprendimai iš bėdos ir džiaugčiausi, jeigu būtų tęsiamas darybos. Ačiū. Dabar pusantros minutės, ponia Maginės. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau paminėti tai, ko nepasakė panas Kaspari, nes pastaruoju metu akcentuojama labiausiai dvišalė prekyba, o, o ne pasaulio prekybos susitarimas. Nes mūsų tikslas, kurį mes pamiršome. Mes norime, kad tos dėrybos vyktų e, ir toliau siekiant tam tikros pažangos, e, bet e, pasaulio prekybos organizacijos generalinis sekretorius nemanė, kad mes galime pasiekti pažangos šioje srityje. Mes prisimename, kas buvo 2008 metais nutarta atitinkamoje e, darbo atvarkėje pasaulio prekybos organizacija. E, valstybės e, vis dėlto nori ginti savo žemės ūkį, tai yra tam tikras iššūkis dar šiuo metu. Žinoma, pasiekta pažanga, bet jinai dar yra ribota. Ir manau, kad apskritai žemės ūkio klausimas E, bendrose sustarimuose yra e, apskaitai keliantis susirūpinimas su Kanada, pavyzdžiui, tariamas sutarimas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, bet e, ir mes turime būti atsargus dėl to, spręsdami žemės ūkio klausimą ir siedami su Europos Sąjunga. Ačiū, ponia Vaiderė. Uh, thank you, Chair. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos. Noriu pritarti savo kolegoms, kurie pasisakė anksčiau. Šiandien Europos sąjungai ir pasauliu reikia kuo stipresnės PPO. Krizės parodė, kad PPO vaidmuo e, apsaugojo mus nuo protekcionizmo, kuris gali įsigalėti krizės kontekste. Mums reikia ir toliau tęsti struktūrinės reformas. Tai padės sukurti nediskriminacinę pasaulio prekybos sistemą. Mes norime, kad būtų plėtojamas rinkos požiūris, turime ginti ES verslo interesus, ypač MVI. E, bendravimas mūtinės ir tranzitos rytyje turi padėti pasiekti politinių susitarimų dėl prekybos supaprastinimo. ES yra didžiausia paslaugų eksportuotoja, tad yra labai svarbu pašalinti visokius egzistuojančius barjerus investicijoms ir prekybai paslaugų sektoriuje. Tai turėtų būti PPO prioritetas. Be kita ko, labai svarbu visoms valstybėms narėms yra veikti taip, kad susitiktų PPO taisyklės. Vienašališkai valstybės narės turėtų taikyti ekonominės sankcijas ar keisti tarifinės kvotas. Tam reikia pagerinti PPO kontrolės mechanizmą. Dėkuoju, pirmininkas. Ačiū, o dabar pusantros minutės, sėkmė žodžiu, ponė Kostinger. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbima komisijos narė. Tohos tarybos dabar būtent yra tęsiamos ir siekiama atitinkamo tikslai. Mes dabar laukiame, ar iš tiesų bus pasiektas tinkamas rezultatas. E, generalinis direktorius Esavėdo e, kaip tik pasakė labai aiškiai, ko siekia valstybės narės. Mes e, esame priarti tikslo, kad dabar padarytume per daug klaidų ir nepasiektume to tikslo. Ir todėl palyje turėtų būti nutiestas, nu, pagristas e, pagrindinis kelias e, būtent į tikslą. Čia aš visų pirma kalbu apie šitas lengvatas prekybai, žemės, pagal žemės ūkiui ir biurokratinės kliūtis Todėl aš manau, kad balio dėrybos turėtų būti paskutinis akmenėlis mūsų mozaikoje, kad e, e, sukurtume visą vaizdą. Atsižvelgiant į globalius e, prekybinius iššūkius, turi būti sukurta daugia šalia prekybos sistema, o tam reikia bendros struktūros kuri padėtų pramoninėms ar besivystančioms valstybėms sažiningomis ir vienodomis sąlygomis toliau vystytis ir prekiauti viena su kitai. Taigi daugia šalia prekybos struktūra turėtų e, pakeisti dvišalę prekybos struktūrą. Mes turime sukurti būtent bendrą sistemą, o, kuri būtų pagrįsta daugia šalia prekybos sistema, o ne e, sudarinėti mozaiką iš e, dvišalių susitarimo. Taigi e, balės, balėje pas, pasirodys, ar valstybės narės bus drąsiosi ir imsis ryštingų e, veiksmų įgyveninant Dohos e, dėrybų rezultatus. Taigi Mes to visi siekiame. Kolega Kelam, pusantros minutės, ačiū, pane pirmininkė, ponė komisarė. Reikėtų prisiminti štai ką. Suprantam, ar jums aiškiai daugos darbo tvarkė leistų padidinti 300 milijardų eurų e, prekybos apimtis. Šiandienos situacijose turime daryti viską, kas reikia. Turime veikti labai ryštingai, e, tiekdami nediskriminacinę priekybos sistemą. Turime taip pat taikyti tarptautinius standartus, tačiau tam reikia atlikti struktūrinės reformas PPO. Ir visi turi šiuose procesuose dalyvauti. Mums reikia susitelkti prie prioritetų. Pirmiausia, turime panaikinti uh, prekybos barjerus e, prekybos sektoriuje ir paslaugų sektoriuje, įskaitant finansinės paslaugas ir, ir kitas. Daugiau susitelkti reikėtų prie mažų ir vidutinių įmonių, kalbant apie tarptautinę prekybą. Kitaip tariant, reikėtų suprasti, supaprastinti taisyklės. Taip pat būtina padėti besivystančiom šalims. Tai reiškia, kad reikia e, grįžti prie viskas išskyrus ginklus iniciatyvos. Reikėtų, kad ir toliau būtų numatytos mokesčių lengvatos besistančiom šalims. Na ir galiausiai, kad būtų išsaugotas PPO patikimumas, būtina e, sumažinti ES e, žemės ūkio subsidijas, kurios iškraipo konkurenciją. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra kalbės ponas Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Ačiū, panė pirmininkė. Mūsų laukia vienas iš svarbiausių sprendimų, kuriuos priimsime per artimiausius mėnesius, nes mes norime tai įveikti krizę Europoje ir mes tengiamės ateityje e, sukurti atitinkamas sąlygas, kurios padėtų mūsų ekonomikai e, vėl tapti pelningai ir kad galėtume užtikrinti užtikrintą ateitį Europai. Todėl svarbiausias klausimas yra, ar pavyks tarptautiniu lygiu e, įgyvendinti daugišalius prekybės susitarimus. Ar mes ir toliau kapstysimės detalėse, nepasieksime pažangos? Aš manau, kad mm, tokiu atveju Dohos darybų raundą mes būtų, būsime pralaimėję. Mes norime Doho darybų raundą užbaigti gruodžio mėnesį. Aš nemanau, kad tai yra tik tai vienkartinis veiksmas. Manau, kad e, iš esmės tai, dėl ko e, sėkmingai susitarėme, turi būti įgyvendinta. Ir jeigu mums iš tikrųjų nepavyks, e, tada reikėtų post Doha darbo atvarkė priimti. Speaker is Madame Keller. Ačiū. Ir paskutinė kalbėta yra pane Keller. Vieną minutę jums. Ačiū. E, Europos Sąjunga visada tik tai žarso tuščius e, pažadus. E, prisiminkime, kai buvo kalbėta apie 2007 metais, buvo kalbėta apie būtent šitos daugiašalius susitarimus. Mums reikia e, PPO struktūrinės reformos, kad galėtume užtikrinti sažiningą prekybos e, struktūrą, kuri būtų pagrista e, sąžiningos taisyklėmis, atsižvelginti į klimato kaitą, kovą su skurdu, socialinę, socialinę atskirtimį ir migraciją. Todėl labai svarbu, kad besivystančios valstybės, ypač mažiau išvyščios valstybės, galėtų įsitraukti tas dėrybas būtent ministrų konferencijoje Balyje. Ir mes prisimėm atsakomybę, kad tos valstybės būtų įtrauktos į dėrybas. Būtent, kad būtų įgyventas, įgyventas laisvos prieigos prie rinkos principas ir kad būtų liberalizuotas prekybos, prekybos procesas ir kad būtų dėl to imtas atitinkamų nuostatų, dėl kurių susitarta. Ačiū. O dabar baigiamos pastabas, ponia Redingai. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kartu su savo darbuotojais pasižymėjau tuos tas pastabas, kurias išsakė čia Europos parlamento nariai. Mes be abejo jas atsižvelgsime. Europos parlamento nariai laukia to renginio, jie dalyvaus renginėje kaip uh, ES delegacijos nariai ir būtina dėl to turėti galimybę keistis nuomonėmis iki tos konferencijos, tos konferencijos metu ir po jos tarp mūsų. Buvo kalbėta apie Europos parlamento vaidmenį dėl ratifikavimo tarp PPO sprendimų, kurios bus priimtos Balilio konferencijos metu, tik keli tie sprendimai turės teisinę galę. 218 straipsnio brūkšnelis 9 dalis numato, kad bus e, numatytas stebėsinos mechanizmas mažiausiai visančioms šalims, bus numatyti kai kurie e, kiti dalykai. Kitiems e, dalykams bus primami tarybos sprendimai. Bus taip pat numatytas naujas PPO sustarimas ES institucijos turės rasti reikiamas vidinės procedūras. Tai pasakyta 218.6 straipsnėje. Ir po, balį, ir po balio e, renginio per šešis mėnesius reikės dokumentą ratifikuoti. Pirmininkas, ačiū, ponė komisarė. Gavau tris pasirezoliucijų siūlymus šiai diskusijai. Jas pateikė žalieji vieninga Europos kairė ir dar viena frakcija taip pat patikė pakeitimus. Dabar diskusija baigta, grįžime prie jos rytoj. Dabar kitas darbo atvarkės klausimas yra pono Marinesku pranešimas dėl Europos palidovinės navigacijos sistemų. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Marinesku. Keturios minutės jums, kolega.